Señorías, vamos a empezar la, la votación. Ponios ir ponai, pradedame balsavimą. Prašyčiau susėsti į vietas. Votar según procedimiento. Balsuosime pagal supaprastintą procedūrą dėl ponios Köstinger pranešimo. Tai yra savanoriškos partnerystės susitarimas tarp ES ir Centrinės Afrikos Respublikos. Köstinger, Prašom, žodis Jums. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos. Per pirmosius balsavimus mes balsuosime dėl savanoriškų partnerysčių e, tarp ES ir dviejų valstybių, tai yra Centrinės Afrikos Respublikos ir Liberijos. Susitarimai leis sukurti sertifikavimo sistemą, kuria būtų sudaromos galimybės teisėtai kirsti medžius. Tai bus svarbus indėlis į miškų pramonę. Labai svarbu, kad būtų užtikrinama visiems suinteresuotėms kad importuota mediena yra importuojama pagal sertifikavimo sistemą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo sėkmės ir taip atverčia naują lapą aplinkosaugos srityje kai mes kalbame apie šalis, e, kurios yra krečiamos pilietinių karų. Dėkoju. Dėkojame poniai Kostinger, mes balsuojame dėl pranešimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Toliau. Kitas ponios Kostinger pranešimas. Tai yra savanoriškos partnerystės susitarimas tarp es ir Liberijos. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau, ponios Hübner pranešimas. Rizikos pasidalymo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kuriems tokie sunkumai grėsia. Mes balsuojame dėl 17 pataisų regioninio komiteto pataisų. Prašom, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl 24 pakeitimo, balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau balsuojame dėl 25 pakeitimo. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pone Korona. Jūs prašėte žodžio. Ne, atsiprašau, ponas Korona pasteiso pirmininkas. Ne, nenorite pasisakyti. Ponas Peronė. Ačiū. Pone pirmininkė, ten norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad balsavimas buvo numatytas 12 val. 10 minučių. Mes pradėjome 12 val. 9 minutės. Nebent e, šis laikrodis e, skuba dviem minutėm. Ačiū, ponė Speroni. Labai ačiū už jūsų chronologinį tikslumą. Mes tęsiame darbą. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Toliau 21 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsuoti baigiame. Pakeitimas atmestas. Toliau, 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17. Kas už? Atsiprašau, 16. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 23. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl pakeisto pranešimo vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pranešimas patvirtintas. Toliau balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių balsų būdų. Prašome, pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Kitas klausimas. Tai yra GUE frakcijos rezoliucijos prašymas dėl teisingumo teismo nuomonės dėl Junktinių Amerikos valstijų ir ES susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo naudojimo ir perdavimo Junktinių valstijų vidaus saugumo departamentui ir dėl atitikties sutartims. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar ponios Intfeld pranešimas, ta pati tema. Pone Infeld, žodis suteikiamas Jums. Ačiū pirmininkė. Reaguodama į kolegų žodžius, į tų kolegų, kurie nežinojo, kaip balsuoti, žodžius turiu pasakyti, jeigu jūs esate už susitarimą, balsuokite už pranešimą, jeigu jūs esate prieš susitarimą, balsuokite prieš rezoliuciją, kad nebūtų painiavos. Muchas gracias. Labai ačiū. Dėkojame poniai Intfeld. Balsuojame dėl pranešimo, dėl kurio nebuvo pakeitimų, balsuojame vardiniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Labai aiškiai patvirtinta. Toliau. Pone Infeld, žodis jums. Ačiū pirmininkė, pro, kad būtų užfiksuota protokole. Noriu pasakyti, kad aš e, noriu, kad nebūčiau siejamas su pranešimu, kadangi jis netitinka mano rekomendacijų. Botamus. Kągi, balsuosime dabar dėl ponios Tysen pranešimo, skirto bendrai konsoliduotai pelno mokesčių bazijai. 37 pakeitimai buvo pateikti. Juos pateikė ekonomikos komitetas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl 41 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau 14 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dėl 40 nereikės balsuoti. Dabar balsuosime dėl pakeisto pasiūlymo. Kas už? Prieš. Nebuvo aiškus. Rezultatas pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai patvirtinta. O dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto vardiniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinam labai aiškiai. Ir einame prie ponios Liulink pranešimo skirto energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiams. Buvo pateikti 42 pakeitimai atitinkamame komitete. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Dabar dėl 23 pakeitimo balsuojame vardiniu būdu. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Toliau 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime. Balsuojame. Pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau, 34. Kas už? Prašom aiškiai pakelti rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Neaiškus rezultatas pasitikriname. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip pat priimta. Toliau, 40 pakeitimas vardiniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas, dėl jo balsuojame vardiniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Vienareikšmiškai atmesta. Toliau 52 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Regis reikia pasitikrinti elektroniškai, pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau. Balsuojame dėl 52 pakeitimo. Ne, juk dėl 52 ką tik balsavome. Man tikrai paliko įspūdį tas rezultatas vienas prie vieno lygiomis. Mes turime dabar balsuoti dėl 53-ojo, prašom. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Toliau, 55-asis, kas už? Prašome aiškiai kelti rankas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinsime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Bent jau pusė aiškiai nepakėlė rankų, pasitikrinsime. Dėl aštuntojo pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienareikšmiškai priimta. 51 pakeitimas. Kas už? Prieš. Balsuoti pradedame, pasitikrinsime. Balsuoti baigiame. Pakeitimas aiškiai priimtas. Toliau 16. Ne, dėl jo nebalsuosime. Balsuosime dėl pakeisto pranešimo. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Pone Liulink, nuoširdžiai jūs veikiname. Toliau balsuosime dėl rezoliucijų pasiūlymų, kuriais raginama imtis konkrečių veiksmų kovojant su mokesčių klastojimu ir mokesčių vengimu. Dėl pirmo pakeitimo, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau, trečia pastraipa, balsavimas vardiniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Aiškiai priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau dėl septintojo vardinių būdų balsuojame. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Toliau pirmas pakeitimas. Kas už? Prašome aiškiai kelti rankas. Kas prieš? Priimta. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas buvo atsiimtas. Todėl dabar balsuosime dėl E konstatuojamosios dalies. Balsuosime dalimis dėl pirmosios dalies. Vardiniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pirmoji dalis aiškiai patvirtinta, toliau antroji dalis. Kas už? prieš susilaikę priimta. F konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę priimta. G konstatuojamoji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Aiškiai patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Aiškiai priimta. Labai ačiū. O dabar.